pagal 14 taisyklės antrąjį punktą darbo tvarkos taisyklių, pasitraukiantis iš posto parlamento pirmininkas neposėdžiauja. Pirmininkauja e, posėdėje, kurioje, kuriame renkamas pirmininkas. Ir šiandienos darbo tvarkėje nebus kitų diskusijų ir svarstymų, o tik tai tie, kurie susijęs su rinkimų procedūromis pagal darbo atvarkę šiandien numatytas parlamento pirmininko rinkimai numatyti. Kandidatai į e, Europos parlamento pirmininko postą